sveikinuosi pirmą kartą. Norėčiau padaryti pranešimą. Vidaus rinkos komitetas pasiūlė štai kokių pataisimų tekstui, kuris buvo priimtas parlamente dėl vidaus tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtosios dalies. per 24 valandas parlamentarai turi teisę balsuoti dėl šio pakeitimo siūlymo. Šitas pakeitimo tekstas yra paskelbtas internetinio puslapio svetainėje Science Direct skiltyje. Dabar turėtume pereiti prie balsavimo, pirmiausia dėl Kocolino pranešimo vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi balsavote?